apie Kosovo Europos integracijos procesą. Visų pirma, suteiksiu e, žodį vėlgi ministrui Kenders, prašom. Much, uh, Labai ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami nariai, ponas ir ponai. Pirmiausia, norėčiau pritarti tam, jog nesiniai pritarėte stabilizavimo ir asociacijos sutartį su Kosovu. Tai yra svarbus sprendimas. Dabar dirbame su taryba, kad būtų priimtas galutinis sprendimas kaip galima greičiau. Stabilizavimo ir asociacijos sustarimas yra pirmasis visapusiškas sustarimas tarp ES ir Kosovo. Ir mano nuomonė tai yra labai svarbus politinis paramos signalas, kuris yra svarbus Kosovo ateičiai. Viskas dabar priklauso didžia dalimi nuo to, kaip bus įgyvendintas šis sustarimas. Kosovo gyventojai turės jausti konkrečius šio sutarimo rezultatus, jeigu jis įgaus visą apimantį pobūdį. Taigi dabar labai svarbu susikoncentruoti ties sutarimo įgyventinimu. Ir konkretų ypatingą dėmesį būtina skirti teisės viršenybės principo įgyvendinimui, Kosovo nepriklausomybei. Taip pat Kosovas turi sustiprinti kovą su organizuotu nusikalstamumu ir korupcija, tai išlieka rimtomis problemomis ir taip pat e, užtikrinti rezonansinių bylų sprendimą. Taip pat e, Mūsų nuomonė būtina nedelsiant išspręsti tam tikrus nusikaltimų atvejus Kosove, būtina pasmerkti visa, visus smurto pasireiškimus per politinį dialogą ir įtraukti Kosovą į Europos politikos darbotvarkės įgyvendinimą. Būtina sutelkti visus politinius veikėjus tam, kad būtų išspręsta ši sudėtinga padėtis ir Kosovas galėtų žengti pirmin. Politinis stabilumas yra esminis tam, kad būtų galima konsoliduoti Europos procesą. Asociacijos ir stabilizavimo sustarimas e, reiškia, jog asociacija ir stabilumas turi žengti ranką rankon. Būtina siekti santykių su Serbija normalizavimo, kaip kad e, ką tik buvo aptarta mūsų ankstesnėse diskusijose. Aišku, jog bus sunku judėti asociacijos link, jeigu nebus išspręsti tie klausimai. Belgrado Prištinos dialoge praeisiais metais buvo pasiekta naujų pokyčių ir mes pastebime, jog politiškai tai ne visuomet buvo lengva. Ir toliau tai išlieka politiškai labai jautrių klausimų, taip pat ir skaldančių klausimų. Ir aš manau, jog dabar Kosovui bus svarbu nedelsiant įgyvendinti šių sustarimų savo dalį, nepaisant vidinių sunkumų, su kuriais jis susiduria. Ir šia prasme uh, praėjusią savaitę vyko susitikimas tarp ministrų pirmininkų Mustafa ir Vušič, e, kuriame jie dar kartą išreiškė e, šio dialogo svarbą. Ir tai mane drąsina. Taryba taip pat stebi šios pasikeitimus. Mes ir toliau remsime Kosovą, ypač e, įgyvendinant socialinę ekonominę darbotvarkę, teikdami finansinę ekonominę paramą E, svarbu kurti darbo vietas, e, e, skatinti augimą, tai yra svarbu Kosovo gyventojams. Norėčiau tarti dar, dar keletą žodžių apie vizų liberalizavimo procesą. Tai yra svarbus politinis prioritetas Kosovui. Komisija, komisijos ataskaitoje buvo pareikšta neseniai, jog Kosovas padarė svarbę pažangą visose srityse, įskaitant ir vizų liberalizavimą. Tuo pat metu pastebima jog yra aštuoni reikalavimai, kuriuos dar būtina įgyvendinti keturiose svarbiose srityse ir tai išlieka pagrindiniais prioritetais. Aš manau, jog dabar Kosovas privalės dirbti ties tomis rytėmis ir kai tik tai bus įgyvendinti kriterijai, taryba e, vėl grįž prie šio klausimo. Norėčiau galiausiai pabrėžti e, Juleks svarbu vaidmenį e, ir toliau bus teikiama parama Kosovo teisės viršinybės principų gyventinimui ir kitoms sritėms. Dėkuoju uždėmesi köszönöm miniszter úrnak a nyitó gondolatait most pedig hahn biztos úrnak adok. ačiū pone ministre už įžanginį žodį dabar žodį suteiksiu komisijos nariui hanui prašom. pone pirmininke ministre ponios ir ponai prieš dvi savaites kreipiausi į europos parlamentą ir dėkojau jam už paramą plėtojant europos sąjungos ir kosovo ryšius Taip pat dėkoju už tai, kad parlamentas pritarė e, stabilizacijos ir asociacijos susitarimui su Kosovo. Norėčiau padėkoti užsienio reikalų komitetui ir pranešėjai Ulrike Lunaček už paramą. Šis parlamentas pritarė stabilizacijos ir asociacijos susitarimui, tą padarė sausio 21 dieną ir tą pasveikino tiek Briuselis, tiek Priština. Taryba galės dar vasario mėnesį patvirtinti šį susitarimą, o Priština aiškiai pamatė, kad parlamentas remia Kosovą. Aš tikiuosi, kad balandį ar gegužę bus galima pradėti įgyvendinti susitarimą. Ir šis susitarimas ne tik pagilins mūsų politinius ir ekonominius sąryšius, santykius, bet ir užtikrins verslo geresnę aplinką, bus sukurta daugiau darbo vietų. Aš tikiuosi, kad politiniai Kosovo lyderiai pasinaudos šio susitarimo patvirtinimu, kad būtų aptarti vidiniai skirtumai ir būtų išbrista iš politinės suirutės. Pernelik ilgai užtruko samišis šalyje Ir dabar opozicija turi atsisakyti smurto ir grįžti prie įprastinio darbo. 2015 metais mes parengėme ataskaitą dėl Kosovo, kuri rodo, kad Kosovas turi vykdyti struktūrinės reformas, kad atremtų ekonominius iššūkius. Nedarbo lygis yra labai didelis, neprimtinai didelis. Daugų dėmesio būtina skirti rezultatams pasiekti, kovojant su organizuotu nusikalstamumu ir korupcija. Ta pati galime pasakyti ir apie teismų nepriklausomumą ir gebėjimus. Šiuose sritise būtina pažanga. Ji suteiktų Kosovo gyventojams geresnės ateities perspektyvą. Stabilizacijos ir asociacijos sustarime mes labai daug dėmesio skiriame Kosovo ir Serbijos santykių normalizavimui. Kosovas turi įgyvendinti priimtus sustarimus ir siekti kitų susitarimų. Kosovas taip pat turi pasirūpinti, kad specializuotos kameros kaip galima greičiau pradėtų veikti. Kosovo e, bendradarbiavimas su tokiais rūmais bus labai svarbus tarptautiniai visuomeniai. Taip pat Kosovas turi plėtoti teisinės viršenybės principo įtvirtinimą ir laikytis EULEX mandato. Pagal stabilizacijos asociacijos sustarimą tai yra teisinė pareiga. Vizų liberalizavimo klausimas Kosovui yra vienas pagrindinių Žinoma, ir parlamentui šis klausimas yra svarbus. Komisijos ataskaita dėl pažangos vizų srityje pažymėjo, kad pajudėta į priekį, tačiau dar reikia įgyvendinti ne vieną reikalavimą, kad būtų pateiktas tolimesnis pasiūlymas. Kosovas dar turi atitikti likusius reikalavimus ir aš tikiuosi, kad tie reikalavimai greitai bus patenkinti. Galiausiai dar kartą norėčiau padėkoti Jums visiems už pademonstruotą paramą ir nekantrai laukiu šios dienos diskusijų. Labai ačiū. Dėkoju. Ponas Marijas sakė, kad yra problemų dėl vertimo į graikų kalbą. Tikiuosi, kad ši problema greitai bus išspręsta. Priešingų atveju reikės kreiptis pagalbos į technikus. Toliau kalbės e, ponia Lunaček, dokumento autorė. Prašom. Labai ačiū pirmininkė, komisarė, ministrė. Kosovas yra pati jauniausia uh, uh, Europos šalis ji visiškai netaip susikūrė, ne, visiškai neseniai susikūrė. Ir e, toje šalyje yra daug jaunų ir vyresnių žmonių, kurie norėtų, kad e, Kosovas taptų ES nare. Tai yra labai proeuropietiška šalis ir ši šalis per pastarosius metus pasiekė pažangos, kaip kad minėjo komisija, o taip pat ir e, tarybos atstovai buvo prieš porą savaičių parlamente balsuojama dėl e, stabilizacijos ir asociacijos susitarimo. Taip pat buvo pasiekta pažanga vykstant dialogui tarp Kosovo ir Serbijos. Jeigu e, viskas bus gerai, tai netrukus Kosovas turės savo tarptautinį telefono kodą. kodą. Kol kas jo dar neturi. Uh, E, Europos parlamentas nuo pat pradžių rėmė Kosovo nepriklausomybę. Mes turime padaryti dar daugiau, bendradarbiaudami su komisija ir taryba, nes ši šalis vis dar nėra pripažįstama visose ES valstybės narėse. Penkios šalis vis dar e, blokuoja Kosovo galimybės tapti Interpolo ar Europolo nare ir padėti kovoti su organizuotu nusikalstamumu. E, taip pat Kosovas negali įstoti į Tarptautinę futbolo asociaciją ar dalyvauti Eurovizijos konkurse. Piliečiams e, tai yra svarbu, reikia padaryti dar daugiau. Ir iš tikrųjų, e, įsivaizduokite, jūs gyvenate mažutėje šalyje, visos kaimininės šalis gali, kaiminių šalių piliečiai gali laisvai keliauti į Europos Sąjungą, o jūs ne. Nors e, jūsų tėvai ir seneliai e, buvusio Jugoslavijoje e, prieš daugiau kaip 25 metus tą galėjo daryti. Taip, Kosovas turi dar labiau pasistengti, bet reikia veiksmų ir iš komisijos bei tarybos pusės kai tik tais komisija uždeg žalę šviesą, prašau ir tarybos uždegti žalę šviesą tam, kad Kosovo piliečiai galėtų laisvai keliauti. Dabar dėl Kosovo vidaus krizės. E, praeitą savaitę įvyko susitikimas su Kosovo atstovais. Ir e, tuomet aš irgi nekartą sakiau, kad yra būtina e, nutraukti smurtą asamblėje arba susirinkime. Taip pat svarbu vadovautis Kosovo prezidento e, raginimu rasti taikų vidaus krizės sprendimą. Dabar e, susitarimai tarp Serbijos ir Kosovo. Svarbu, kad tas susitarimas būtų įgyvendinamas bet būtina bendradarbiauti su Kosovo savivaldybėmis, e, Kosovo teismu. Kol kas buvo sustarta tik dėl principų. E, e, Kosovas turi konstitucinį teismą su trimis teisėjais. Ir tikrai norėčiau, kad ir jūs tam pritartumėte. Pranešime yra labai daug detalių, aš neturiu laiko visoms joms paminėti. Padėkosiu šešėliniams pranešėjams už puikų bendradarbiavimą ir aš tikiuosi, kad Europos parlamentas išreikš stiprią paramą Kosovui siekiant įstoti Europos Sąjungą ir vykdant integracijos procesą per artimiausius metus. Ačiū. Ačiū. Toliau ponas Adaktus on pusantros minutės. Pone pirmininkė, komisijos pažangos ataskaita yra paskelbta labai svarbių metų Kosovui. Šis parlamentas ką tik balsavo už stabilizacijos ir asociacijos susitarimą. Ir šis susitarimas yra svarbus ne tik ekonomikai, bet taip pat ir Kosovo integracijai Europos Sąjungoje. Nepaisant to, reikia dėti tolesnius žingsnius. Pateiksiu keletą pavyzdžių. Pirmiausia, vizų liberalizavimas. Daugelis iš mūsų tikimės, jog komisija ras būtinus kriterijus ir jie bus įgyvendinti kaip galima greičiau. Mes tikime, jog tai taps svarbių signalų kosoviečiams, rodančių, jog kriterijų laikymasis atneša rezultatus. Antra, Asociacijos e, su Serbijos mažumų bendruomenėmis įsteigimas šiandien yra vienas iš svarbiausių klausimų Serbijos politikams. Tolesnis įgyvendinimas reikš, jog reikės imtis tolesnių žingsnių padėties normalizavimui su Serbija. Taip pat reikės konstruktyvaus santykio tarp vyriausybės ir opozicijos Prištinoje. Pone pirmininkė, Šiandien mes aptarėme rezoliuciją, kuri yra gerai parengta, ją parengė ponia Lunačiak ir rezoliucija atspindi bendrą parlamento požiūrį. Turime remti Kosovo žmonės jų kelyje ES link ir EPP balsuos už šią rezoliuciją galutinėme balsavime. Dėkuoju. No. The next speaker is uh, Mr. Pa e, Toliau kitas kalbėtojas ponas Panzeri. Grazie. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti kolegijai Liūnačiak už visą nuveiktą darbą. Šis pranešimas apie e, Kosovo pasiektą integracijos procesą puikiai atspindi dabartinę padėtį. Kaip jau buvo sakyta, tikrai labai svarbu tai, kad Europos parlamentas pritarė ir pasirašė asociacijos ir stabilizacijos susitarimą kur buvo patvirtinta, kad Kosovas turi europinę perspektyvą. E, Kosovas e, turėtų siekti ES konsoliduoti tikslų. Pane Liunačiak puikiai papasakojo, kokiu, e, kokie iššūkiai dar laukia Kosovo. Dar yra būtina normalizuoti santykius su Serbija, o taip pat sparčiau vykdyti reformas. Yra būtina reformuoti viešąjį administravimą. Ši reforma jau vyksta, tačiau būtina e, veiksmus tęsti, nes dabartinė padėtis dar kelia didžiulį susirūpinimą. Taip pat šalyje yra daug ekonominių problemų. E, e, šalyje siaučia nedarbas, labai prastas konkurencingumo lygis ir taip pat aukšt, didelės šešėlinės ekonomikos apimtis. E, taip pat yra būtina užtikrinti, kad Kosovas taptų teisinę valstybę, kovotų su korupcija bei organizuotų nusikalstamumu. Ir mes vis, tikimės e, pažangos visais šiais klausimais. E, tai turėtų būti e, iš ankstinė prielaida, e, norint užtikrinti, kad e, Kosovas e, įveiks. E, problemas. Ir tai yra būtina padaryti kiek įmanoma e, greičiau. Ir aš taip pat tikiuosi, kad e, kiek įmanoma e, greičiau ir likusios penkios valstybės narės pripažins Kosovo statusą. Labai ačiū. Toliau ponas Čembatski, pusantros minutės. Ačiū ponė pirmininkė, ponė komisarė, kolegos. Norėčiau padėkoti kolegijai poniai Lunačiek už jos darbą, rengiant rezoliuciją ir apskritai už jos indėlį, artinant Kosovą prie Europos Sąjungos. Manau, jog šešėliniai pranešėjai e, taip pat gerai pasidarbavo, rengdami galusinį rezoliucijos variantą. Ši rezoliucija atspindi daugelį šalies problemų ir taip pat pateikia konstruktyvių rekomendacijų. Mes raginame Kosovą dėti tolesnės pastangas tam, kad būtų užtikrintos guranių teisės. Bulgarai mano, jog e, ir tai taip pat išaiškėjo ir mūsų diskusijose su Kosovo delegacija. Vienas dalykas, kurį aš remiu, yra vizų liberalizavimas su Kosovu. Aš pats ir ECR frakcija manome, jog to nereikėtų liberalizuoti pernelyg anksti, kol šalis negyvendino visų savo įsipareigojimų. Nepamirškime, kad ISIS yra sudaryta iš daugelio žmonių kilusių iš Kosovo bei Bosnijos ir Hercegovinos. Ne Europos komisija, bet Kosovas turi spartinti savo darbą tam, kad pademonstruotų tikrą pažangą kovojant su korupcija organizuotų nusikalstamumu. Todėl mūsų frakcija prašo balsuoti atskirai dėl vizų liberalizavimo, kaip aš jūs, jums ir pranešiau, ponė Lunačiak. Bet e, aš manau, jog ši rezoliucija bus patvirtinta didelė dauguma. Ačiū. Dabar ponė Vautmans. Du, dvi minutės. Labai ačiū. Yra valstybių, kurios nori išstoti iš ES, yra tokių, kurios nori patekti į ES. Mes gyvename fantastiškame pasaulyje ir aš norėčiau padėkoti poniai Lunaček. Mes puikiai bendradarbiavome. Taip pat ir dėkoju visiems kitiems kolegoms už rezultatą, kuris atsižvelgia į visus pastaruosius pokyčius. Sausio 27 dieną e, vyko diskusijos tarp šalių, matėme, jog daroma pažanga, mes pateikėme pakeitimą, tai buvo įtraukta, taigi rezoliucija taip pat buvo atnaujinta. Šiandien mes priimame svarbų sprendimą. Tik po kelių mėnesių, kuomet buvo pasirašyta asociacijų sutartis, buvo padaryta pažanga ir mes tikimės, na, prieš 15 metų aš buvau prie Kosovo ir Serbijos sienų, sienos, vyko studentų mainai ir Tuo metu matėme daug kartėlio, o nuo tada Kosovas padarė e, didžiulę pažangą, sukūrė viziją. Ir e, komisija taip pat pasistumėjo į priekį, tačiau vis dar išlieka daugybė problemų. Žiniasklaidos laisvė, kova su korupcija. Taigi, ponė pirmininkė, kaip ir sakiau, e, reakcija į pabėgėlių srautus yra paniška, bet vaikai neturi tėvų. Pranešama, jog tūksta, dešimties tūkstančių žmonių, e, galbūt jie tapo prekybo žmonėmis aukomis. Aišku, Kosovas yra mūsų partneris ir mes turime jiems padėti. Komisija galvoja apie vizų liberalizavimą, kuomet bus įgyveninti visi kriterijai, taigi ateityje spręsime apie e, saugios šalies statusą ir jo patvirtinimą. Ačiū. Toliau ponas Kolso pirmųjų. Ačiū, ponė pirmininkė. Dar kartą susidurėme su tam tikrų burbulų susijusiu su integracija į Europos Sąjungą. Mes galime prisiminti NATO bombardavimo išpolius, išpolius Albanijos mafija, kuri terrorizuoja Kosovo gyventojus. Buvęs ministras buvo apkaltintas neteisėtai prekiavęs ginklais, žmogaus organais ir visa tai yra apibriešta Karlos Del Ponte ataskaitoje. Kosovo Respublika nėra UNESCO ar jungtinių tautų narė ir daugelis šalių net nepripažįsta Kosovo kaip valstybės. 44 jungtinių tautų nariai taip pat nepripažįsta šios šalies. Atsižvelgiant į tokias aplinkybės, politinis susitarimas su tokia šalimi yra visiškai neprimtinas. Kalbėtojas nutraukiamas. Ponas Maier. Ačiū pirmininkė. Mes dabar diskutuojame apie Kosovą ir jo Europos integraciją į Europą. Mėly kolegos, gal e, būtų geriau kalbėti apie Serbijos integraciją, nes Kosovas yra e, provincija Serbijos pačioje širdyje. E, Kosovo. Jeigu būtų e, pripažintas Kosovas, tai to paties pareikalautų ir kiti Europos regionai. E, taip yra greunama Serbijos tapatybė tame regione. Tai yra liūdna realybė. Ir Mes visi žinome, e, kad e, dabar e, Kosove yra nemažai salafistų, musulmonų. Ir jeigu Balkanuose pradėtų gausėti teroristų gretas, tai netitiktų ne vieno iš mūsų interesų. Ponas Sinadinos, vieną minutę. Įvrikė tragelafų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 Visų pirma, reikia, kad šalis atitiktų Kopenhagos kriterijus, tik tada ji gali įstoti į Europos Sąjungą. Albanijos ministras pirmininkas labai aiškiai pasisakė, kad su albanų mažuma nėra tinkamai elgiamasi Kosove. Taip pat yra skatinama neapykanta, yra ir kitokių nepageidaujamų veiksmų daroma. ES valstybės narės negali pamiršti, apie ką eina kalba. Neleiskime, kad tai atsitiktų, kad Kosovas prisijungtų prie ES. Dėkoju. Dabar ponas Makalister. Thank you. frakcijų vardu kalbėjo kolegos, o dabar suteiksiu žodį ponui Makalisteriui pusantros minutės. Prašom. Gerbiama pirmininkė, kolegos ir kolegės, po to, kai 2003 metais Salonikose įvyko vadovų taryba, buvo nuspręsta, kad visos Balkanų šalis turi europinę perspektyvą. ES pasirašė stabilizacijos ir asociacijos susitarimą su Kosovu prieš dvi savaitės. Mes, Europos parlamentas, šį susitarimą ratifikavome e, prieš dvi savaitės. Deja, per pastaruosius mėnesius e, Kosove vyksta neramumai. E, yra naudojamos ir ašarinės dujos, tai negali būti veikiančios demokratijos dalimi. E, opozicija su vyriausybė turėtų sėsti prie vieno stalo, kiek įmanoma greičiau, aptarti Kosovo ateitį. Na ir galiausiai norėčiau pakomentuoti vykstančias dėrybas su Serbija. Aleksandr Vučič ir ponas Mustafa e, turi gerbti tuos istorinius rezultatus, kurie buvo pasiekti Briuselėje. Dėrybos vyko, jos nebuvo paprastos. Dabar abi dvi šalis ir Kosovas ir Serbija turi e, kiek manoma greičiau įgyvendinti pasiektą susitarimą. Aš noriu padėkoti ir e, ambasadoriai, kuri čia atvyko, ir taip pat dėkoju poniai Liūnačiak už puikų bendradarbiavimą. Ačiū, ar primsite klausimą iš pon, pono Sani pagal Milinosios kortelės procedūrą, jeigu tai prašom. Ačiū. Ačiū pirmininkė. Mėly kolegos. Mes e, buvome susidūrę su vairiomis šalimis, kurios norėjo stoti Europos Sąjungą. Daug tokių šalių buvo. Bet kaip jums atrodo, e, e, ar Kosovas Ar reikėtų atlikti e, namų darbus? Penkios valstybės narės likščiol Kosovo dar nėra pripaži, e, pripažinusios kaip e, nepriklausomos šalies. Ačiū. 2003 metais valstybių ir vyriausybių vadovai sustarė, kad visos Balkanų šalis turi integracijos perspektyvą, narystės perspektyvą Pačios valstybės narės turi apsispręsti, ar jos pripažins nepriklausomą Kosovą ar ne. 23 valstybės narės tai padarė, 5 ne. Aš pats esu iš Vokietijos ir Vokietija yra pripažinusi nepriklausomą Kosovą. Dėkoju toliau panas Pikola. Pikula. Ačiū. Aš norėčiau padėkoti e, poniai Liūnačiak už parengtą pranešimą. Visiškai neseniai e, Europos parlamente mes ratifikavome stabilizacijos ir asociacijos e, susitarimą ir e, tai pripažįst, tuo tarsi yra patvirtinama, kad Kosovas artėja prie Europos Sąjungos. Kosovo parlamente reikėtų irgi aptarti šios šalies ateitį. Pastar, pastaruoju metu mes matėme Kosove daug problemų dėl europinės perspektyvos. Aš tikiuosi, kad pavyks išspręsti problemą su šalies vyriausybės opozicija. Uh, Taip pat aš tikiuosi, kad pavyks įgyvendinti visus sustarimo punktus. Vis dėlto šioje šalyje dar yra labai aukštas nusikalstamumo lygis, nedarbas, e, žiniasklaida nėra laisva ir tai trukdo tinkamai funkcionuoti visuomeniai. Taip pat reikėtų sumažinti e, migrantų skaičių atvykstančių iš Kosovo į ES šalis. Taip pat reikėtų spręsti ir Kosovo piliečių vizų klausimus. Aš tikiuosi, kad šis klausimas bus išspręstas iki to laiko, kai bus teikiamas nuojas pranešimas apie Kosovą. Tikrai apgailestauju, kad Kosovas negalėjo likščiau prisijungti prie UNESCO. Tikrai norėčiau, kad e, Kosove e, būtų sukurta multietninė visuomenė ir kad taip pat mažumos turėtų teisę dirbti, sustrasti darbo vietą ar mokytis mes turėtumėm e, skatinti Kosovą atlikti reikalingas reformas. Ir būtų visai logiška, jeigu jauniausia Europos šalis gautų paramą iš Europos Sąjungos. Ponas Lisovski, vieną minutę, prašom. Ačiū, pirmininkė, mėly kolegos. Aš manau, kad uh, E, Niderlandų ministras e, labai trumpai, bet labai aiškiai e, papasakojo, kas vyksta tarp ES ir Kosovo. Jis kalbėjo apie paramą reformų procesui ir taip pat sakė, kad tos reformos yra būtinos, nes jos priartintų Kosovą prie ES standartų. Gal būtų buvę gerai, jeigu pranešime būtų uh, E, kalbama apie esmę, kad formuluotės būtų trumpesnės, glaustesnės, ypač, pažiūrėjau, ten, kur kalbama apie kovą su korupcija, terorizmu, nusikalstamumu. Pranešime yra daug ideologinių e, akcentų, bet kartais mažiau yra daugiau, ypač e, jeigu formuluotės galėtų skambėti aiškiau, tai būtų tikrai gerai Man labai svarbus vizų liberalizavimo klausimas. Ačiū pirmininkė. Čia, gospodinė ministrė, Kosovo je najmlaža europska zemlja nastala u... Ačiū. Kosovas yra jauniausia Europos valstybė, kuri atsirado po karo, kuris baigėsi maždaug prieš 15 metų. Ir aš tai pabrėžiu, kadangi toms valstybėms, kurios išgyveno karą, yra daug sunkiau įgyvendinti demokratinius procesus ir taip pat joms yra sudėtingiau normalizuoti santykius su kaimynais. Kosovas, aišku, yra tokia šalis, kuria yra labai svarbu normalizuoti santykius su Serbija. Ir tai daro įtaką stabilumui kitose šalyse taip pat. Štai kodėl mes pritarėme stabilizacijos ir asociacijos sutarties pasirašymui, tai paspartins demokratizacijos procesus Kosove. Ir Taip pat svarbu, kad visos ES valstybės narės pripažintų Kosovą ir pritartų vizo, vizų liberalizavimui. Tačiau svarbiausia yra tai, jog padėtis Kosovo parlamente turėtų būti ramesnė. Ačiū. Dėkoju. Pone Bėlė, pusantros minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Labai svarbu užtikrinti darbo vietas, saugumą, ekonomiką. Tai žengia ranka rankon. Matome, jog svarbu numatyti teritorinį integralumą, tačiau jis nėra susijęs su integracija. Kosovas dar nebuvo pripažintas visų jungtinių tautų narių Tik tai penkios valstybės – Ispanija, Kipras, Rumunija, Graikija ir Slovakija – pripažino 2015 metais, labračio 12 dieną, UNESCO valstybės pripažino Kosovui nuolatinės narės statusą. Galbūt galėtume iš pradžių paaiškinti e, Kosovo serbams tai, kurie realiai nukentėjo e, nuo smurto E, vykusio dešimtis metų. Galėtumėte parodyti tiems krikščionėms, ortodoksams, e, šeimoms atsidūrusioms pažeidžiamoje padėtyje. Tai šiandien matome naujus teroristų, islamistų išpolius ir karų ginklų taikymą. Reikėtų, kad jūs paaiškintumėte integracijos ES pranašumus. 2014 metais šalis buvo klasifikuota pasaulyje kaip 110 korupcijos srityje. Bet kai ka, namas dega, jau nebesistengiama išsaugoti sodo, bet siekiama apsaugoti namo pamatus. Taigi būtina, kad jūs imtumėtės atsakomybės šioje srityje. Madam Bilda. Pone Bilde, Ar atsakysite klausimą iš pono Jakobčič pagal mėlynos kortelės procedūrą? Taip. Pona Jakobčič, prašom. Pone Bilder, norėčiau paklausti jūsų, ar manote, taip kaip aš, jog geriau vykdyti realią politiką Balkanuose, kuri nuvestų prie taikos, o neatnaujinti senų karų, nebesukelti senųjų priešų. Svarbu, kad Serbijos ir Kosovo ministrai turėtų dialogą, užuot nesikalbėję. Tai yra svarbu taikai, mes siekime taikos, o ne karo. Sutinku su jumis, reikia, kad šios dvi valstybės ir toliau vykdytų santykius, tačiau Europos Sąjungai ir pačiai sunku savo pačios šalyse suvaldyti padėtį. Taigi, nematau prasmės, kodėl reikėtų integruoti iš karto tokius žmonės, kurie dar patys savo šalyje nepasiekė taikos ir stabilumo. Ponas Kukan, pusantros minutės, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš sveikinu rezoliuciją dėl Kosovo ir dėkoju pranešėjai. Stabilizacijos ir asociacijos susitarimas iš kitos perspektyvos leidžia pažiūrėti į santykius tarp ES ir Kosovo. Aš norėčiau, kad Kosovas pasinaudotų šiuo susitarimu ir įgyvendintų reformas, kurios yra būtino susitarimui pateisinti. E, Ataskaitoje teigiamai atsiliepiama apie Kosovo pažangą daugelėje sričių, tačiau mums reikia e, skirti daugiau dėmesio demokratinių institucijų padėčiai, teisės viršinybės principui ir korupcijos bei teisingumo klausimams, kurie yra esminiai integracijos procese. Todėl mane šiek tiek stebina tai, kad šie klausimai šiek tiek nustumti į šalį ataskaitoje. Ypač noriu paminėti Euleks atsisakymo klausimą. Turėtume suteikti Kosovui galimybę plėtotis ir aukti, kad Kosovo piliečiai jaustųsi regione lygiais. Labai svarbu kad Kosovas dalyvautų ES programuose, būtina judėti į priekį vizų liberalizavimo procese, taip pat Kosovas turi dalyvauti regiono organizacijų veikloje. Aš norėčiau paminėti vieną dalyką, kurį minėjo pranešėja įžanginėme žodėje. Aš negaliu pritarti jums, kalbant apie susitarimų įgyvendinimą. Mes Serbijai sakome, kad reikia įgyventi viską visiškai, o Kosovui sakome, negyvendinkite nieko, laukite teismo sprendimo. Tai yra dvigubi standartai ir aš negaliu tam pritarti ir aš balsuosiu prieš rezoliuciją. Pone Kukan, ačiū paskutinė jūsų pastaba buvo sunkiai primtina pon, poniai Lunačiak, todėl ji nori užduoti Jums klausimą pagal mėlynosios kortelės procedūrą. Ar sutinkate atsakyti? Taip, prašom, ponia Lunačiak. Dėkoju, Edvardai, kolega. Aš visada džiaugiuosi galėdama dirbti su tavimi, ypač Kosovo klausimu. Aš žinau, kad tavo šalis nepripažįsta Kosovo, tačiau yra bendradarbiaujanti. Jūs sakote, kad pranešime iš Kosovo reikalavome skirtingų dalykų nei kad iš Serijos, Serbijos. Tai netiesa. Žinoma, kad reikia įgyvendinti susitarimus. Tačiau, kalbant apie konstitucinį teismą, tą galima padaryti vadovantis susitarimu, kuris buvo pasiektas rūpiučio 25 dieną. Ir aš norėčiau paprašyti jūsų palaikyti šią rezoliuciją. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau jūsų paprašyti šitą paaiškinti. Ar tai buvo uh, uh, melinoji kortelė, ar šiaip klausimas, uh, kodėl pranešėjai buvo dabar suteik, suteikta uh, dar e, pusę minutės. E, jeigu ji prašo pas, galimybės pasisakyti pagal mėlynosios kortelės procedūrą, tai tegu tik klausimą ir pateikia. Dabar tiesiog dar e, pasinaudota mėlynosios kortelės procedūra tam, kad dar plačiau galėtų pristatyti savo pranešimą. Kolega, Aš jaučiuosi šiek tiek spaudžiama parlamentarai, pakeldami mėlynąją kortelę, ne visuomet užduoda tik vieną klausimą. Žinoma, mėlynoji kortelė yra skirta klausimams užduoti, tačiau galima išreikšti ir savo nuomonę. Ačiū Jums už pasisakymą ir įspėjimą. Toliau kalbės ponia Ward. Vieną minutę. Aš sveikinu kolegės Lunačiak rekomendacijas dėl susitarimo patvirtinimo. Susitarimas ne tik atveria naujas bendradarbiavimo formas ir stiprina dialogą, bet sukuria galimybės artimesniam piliečių kontaktui. Piliečiai ir pilietinė visuomenė turi būti įtraukta į susitarimo įgyvendinimą. Piliečiai turi būti informuojami skaidriai apie visą procesą. Piliečių iniciatyvos yra labai svarbios Kosove. Reikia tirti seksualinius nusikaltimus įvykdytus konflikto metu. Reikia rasti dingusius žmonės, reikia atstatyti žmonėms gyvenimus. Aš esu įsitikinusi, kad reikia daugiau dėmesio skirti pilietiniai visuomeniai, reikia plėtoti tarp kultūrinius mainus, būtina užtikrinti dialogą tarp žmonių, tarp piliečių iš ES narių ir Kosovo, ypač tai svarbu jaunimui. Kosovas turi turėti ateitį, todėl jaunimas tik gaus naudos iš abipusio dialogo. Mes negalime nuvilti Kosovo ir Kosovo jaunimo. Dėkoju. Ponas Kiučiuk, vieną minutę. Pone pirmininkė, kolegos, Kosovas yra jauniausia Europos demokratija ir mes turėtume atsargiai kalbėti apie Kosovo europinę integraciją. Per pastarosius metus Kosovas padarė ženklę pažangą, turime pasveikinti vyriausybę prieimus žmogaus teisų įstatymus ir konstruktyviai plėtojant bendradarbiavimą su Serbija. Būtinos reformos Kosove. Ir Kosovas siekia pokyčių. Todėl stabilizacijos ir asociacijos sustarimas su ES Kosovai galės padėti. Šis susitarimas galės paskatinti ekonomikos augimą. Žinoma, kad e, bus lengviau spręsti tokius klausimus kaip teisės viršenybės, kovos su korupcija, žmogaus teisų klausimus bei pilietinės visuomenės dalyvavimo procese. Kosovas yra labai svarbus visam Balkanų regionui ir Europai. Iš šiuos argumentus turi atsižvelgti tos šalis, ES šalis, kurios dar nepripažino Kosovo nepriklausomybės. Balkanų integracija galės e, užtikrinti viso regiono stabilumą. Dėkoju, panas Plenkovič. Ačiū. Norėčiau pirmiausia padėkoti poniai Lunaček už aukštą pranešimo kokybę. Tai padrasins tolesnę Kosovo integraciją. Aš tam pritariu. Taip pat kaip ir pritariu naujai Kroatijos vyriausybė. Aš apgailestauju dėl to, kad Kosovas nėra UNESCO narys. Buvo pasiekta pažanga santykių su Serbija srityje. Turėtume tai remti turi būti įgyvendinti visi pasirašyti susitarimai ir stabilizacijos ir asociacijos susitarimas turėtų padėti išspręsti dar likusius klausimus, įskaitant ir dingusių asmenų klausimą. Aš pasisakau už vizų režimo liberalizavimą Kosovo gyventojams, nes tai sumažins nelegalią migraciją. Aš taip pat pritariu tam, kad komisija galėtų tęsti diskusijas apie pagrindų susitarimai ir manau, jog diskusijos bus aukštos kokybės Kosove ir kad bus pasiektas demokratinių institucijų demokratiniai, demokratiniai standartai. Ačiū toliau, ponas Viotinė. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti kolegijai Liūnačiak už didžiulį darbą, kurį jie atliko. Kolegė Liūnačiak puikiai patirbėjo taip pat ir jos komanda. Uh, Stabilizacijos ir asociacijos susitarimas Kosovo yra didžiulis žingsnis į priekį. E, tai yra svarbu vykdant reformas, o taip pat e, užtikrinant ir bendradarbiavimą įvairiose sritise. Bet būtina kalbėti ir apie vizų režimo liberalizavimą, tam, kad Kosovo gyventojai galėtų lengviau atvykti Europos Sąjungą. E, Kosovas yra vienintelė Balkanų šalis, kuri kol kas neturi supaprastintų vizo, vizų režimo, e, e, nors Jugoslavijos laikais viskas buvo tikrai kitaip. Europos parlamentui tenka užduotis stebėti, kad būtų apgintos Kosovo gyventojų teisės ir kad Kosove būtų įgyvendintos tos reformos, kurios turi būti gyvendintos. Ačiū toliau, ponas Tokeš, vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Jaunai Kosovo valstybei labai svarbu, jog jie pasiekė tokios didelės pažangos ir dėl to buvo pasirašyta sutartis praėjusį spalio mėnesį. Tačiau sutarimas su Europos bendruomenė nereiškia, jog mes esame visiškai patenkinti, patenkinti pažangą, kurią padarė ši buvusi Jugoslavijos valstybė. Svarbiausia, jog likusios penkios ES valstybės narės taip pat pripažintų Kosovo nepriklausomybę ir kad Serbija normalizuotų santykius su Kosovu. Tuo pat metu taip pat e, Tikimės, jog naujoji Albanijos valstybė taip pat vykdys būtinas reformas ir E, griežtai kovos su korupcija ir smurtu. Svarbiausia tai, jog naujoji vyriausybė turėtų suteikti Serbijos mažumai tas teisės, kurių teisėtai reikalavo iš anksčiau valdžiusios Serbijos daugumos. Kelyje į ES integraciją Kosovas ir Serbija turės remtis e, e, vienas kitu. Būtina šie abipusė parama ir jie neturi blokuoti vieni kitų. Ačiū ponas Van Mikens. Vieną minutę. Ačiū ponė pirmininkė, jūsų ekscelencijos kolegos. Kosovo vienašališkas nepriklausomybės paskelbimas 2008 metais e, parodė, jog ES iš karto pradėjo integracijos procesą su šia valstybė. Taip pat buvo e, Tas pat taikytina apie e, bendro tarpininko Belgrade ir Prištinoje paskirimui. Taigi būtina, kad Kosovas įgyvendintų demokratijos, žiniasklaidos laisvės, e, žodžio laisvės, geros valdysinos ir kitus principus. Tai yra būtina. Kosovas ir Serbija taip pat turi pasiekti kompromisą e, siekiant ilgalaikės taikos ir bendradarbiavimo. Serbų požiūris į Kosovą E, rodo, jog jie prarado savo istorinę tėvynę. Ir jiems dar yra išlikusi, išlikę rimti sužeidimai. Žinoma, būtina, kad likusios ES valstybės narės pripažintų Kosovą. Kipras, Graikija, Rumunija, Slovakija ir Ispanija, dar 5 iš 28 valstybių dar to nepadarė. Kiekviena dėl savo pačių priežasčių. Ačiū dabar, ponas Patala, vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Garbus Europos parlamento nariai. Kosovas pasirašęs asociacijos ir stabilizavimo susitarimą žengė svarbų žingsnį pirmin. Todėl norėčiau pasveikinti ponę Lunačiek, parašius dar vieną puikų pranešimą. Dėl to Kosovas galės žengti pirmin, nes nėra kitų alternatyvų taikiam sambuviui, įskaitant ir tai, jog reikės laikytis e, tokių principų kaip tapatybė ir pagarba visoms teisėms. Taip pat reikės atsižvelgti į ponios Mugerinį dedamas pastangas ir, žinoma, reikės išspręsti ir vizų klausimą ateityje. Ačiū. Dėkoju, ponas Asis, vieną minutę. Pone pirmininkė, komisarė, mes neturėtume išleisti iš akių to fakto, jog ES institucijos turi skatinti diskusijas tarp Kosovo ir Serbijos ir skatinti taiką Europoje. Taigi taip pat reikės priimti ir Serbiją į Europos Sąjungą. Matome, jog ten dar yra problemų. Europa turi būti atsakinga, turi siekti kompromiso. Frederika Mogherini pasiekė gerą susitažymą dvišalėme dialoge, siekdama normalizuoti santykius tarp Belgrado ir Prištinos jos pirmtakė tą taip pat nuveikė 2012 metais, tačiau matome taip pat, jog e, buvo pasiektas sustarimas ir e, dvišaliame diplomų pripažinime. Tai yra pavyzdys rodantis, jog tai yra geras kelias pirmin. Tačiau matome, jog yra dar 50 procentų nedarbo lygis, yra daugybė kitų problemų, yra daugybė priežasčių, dėl kurių mes turėtume skatinti juos bendradarbiauti su kaimynais ir galiausiai įstoti į Europos Sąjungą. Ir Tai jau parodo, jog jie siekia laikytis Europos vertybių. Dėkuoju, mes baigėme kalbėtojų sąrašą ir periname prie spontaniškų pasisakymų procedūros. Mes turime ilgą norinčių pasisakyti sąrašą, bet turime penkias minutės. Taigi, pirmiausia pasisakys ponė Švica. Hvala vam lijepo, gospođo podpredsjednice. Želim iskoristiti... Labai ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti poniai Liūnačiak už puikų pranešimą. Ačiū ir poniai Mogerinį bei ponui Han, kurie taip pat daug prisidėjo prie to, kad būtų parengtas e, šis pranešimas. Kosovo stabilizacija susijusiu su viso Balkanų regiono stabilizacija ir ypač būtina e, užtikrinti uh, taikų sambuvį su Serbija. Jau nemažai buvo padaryta, bet dar daug darbo ir laukia. Stabilizacijos ir asociacijos sustarimas yra puikus žingsnis į priekį. Pat e, yra būtina užtikrinti e, tinkamą bendradarbiavimą tarp vyriausybės ir opozicijos. Tenka apgailestauti, kad Kosovas negalėjo prisijungti prie UNESCO. Na ir dabar dabartinė padėtis Kosove e, yra naudojama tarsi šantažas. Aš tikiuosi, kad artimiausių metų penkios valstybės narės, kurios Kosovo dar nepripažino, tai padarys. Ačiū pirmininkė, sako ponas Marijas. Kosovas e, yra pseudo valstybę. Ji vienašališkai paskelbė savo nepriklausomybę, e, e, nesilaikė ankstesnių rezoliucijų ir taip pat e, šios pseudo valstybės aukštas vadovas neužtikrina, kad būtų uh, kovojama su priekyba organais. Taip pat nemažai Kosovo piliečių dalyvauja įvairiose teroristinėse organizacijose. Na, o 13 e, procentų gyventojų remia partiją, kuris siekia susivienimo su Albanija. E, taigi Kosovo negalima pripažinti vals, tokios valstybės, kokia yra dabar, nes jos nepripažino visos ES valstybės narės. Ačiū. Pirmininkė, sako panas Sogor, būtina, kad e, Kosovas e, dalyvautų Europos integracijos procese, tačiau dar reikia nemažai padirbėti. Būtų labai gerai, jeigu likusios penkios valstybės narės pripažintų Kosovą. Kosovo atsiskirimas nuo Serbijos nebuvo natūrali įvykių eiga atvirkščiai. Regioninė autonomija e, e, turėtų sumažinti įtampą tarp e, įvairių etninių grupių. Na, o Kosovo pavyzdys yra puikus, liūdnas pavyzdys, kas gali atsitikti, jeigu nekreipiama dėmesio į mažumas. Tai yra tikrai pavojingas atsiskirimo pavyzdys gospođo predsjedavajuća ja imam jednu malu molbu prethodna predsjedavajuća dozvolila mi je jednu plavu. pone pirmininke norėčiau užduoti klausimą. Prieš tai pirmininkavęs pirmininkas sudarė man galimybę užduoti klausimą pagal mėlynąją kortelę. Aš norėčiau paprašyti, kad ponas Salimovič galėtų pasisakyti ALDE frakcijos vardu. Eh, eh, Dėkoju. Pone, Kosovas artėja prie ES ir geresnės šalies ateities. Mes tikimės, kad tinkamu metu bus įgyvendintos visos reformos. Tačiau serbų mažumos klausimas taip pat turi būti skubiai sprendžiamas. Kosovo pristatymas, santykių normalizavimas su Kosovu yra viena iš sąlygų Serbijai siekiant narystės Europos Sąjungoje. Taigi Serbijos mažumos klausimo išsprendimas yra vienas esminių klausimų Kosovui. Taigi iš esmės reikalinga teisėtai išrinkta vyriausybė. Todėl Europos komisija turi aiškiai pasiūsti žinutę apie tokių reikalavimų vykdymą. Ačiū dabar ponas Toltas. Tudi sam bi se zahvalil gospe Lunaček za. Dėkoju. Už galimybę pasisakyti norėčiau padėkoti poniai Lunaček už puikią rezoliuciją. Kosovas yra viena iš jauniausių demokratijų ir ta šalis, kurioje yra daugiausia jaunų žmonių. Todėl mes turime pasirūpinti, kad ši šalis taptų normale, demokratinė, demokratiškai vysta, besivystančia šalimi, kad masiškai jaunimas neišvyktų iš tos šalies. Žinoma, būtina įgyvendinti struktūrinės reformas, spręsti nusikalstamumo klausimą, viešųjų finansų klausimus toliau e, geri kaiminiai santykiai su Serbija yra svarbus klausimas. Kosovas turėtų būti nepriklausomas, pripažįstamas ir turėtų turėti galimybę tapti svarbių tarptautinių organizacijų nariu. Ačiū. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš klausiau komisijos nekartą dėl apsisprendimo teisės ir kaip ES gerbė tarptautiniu mastu pripažintos sienas. Ar tai neatspindi ES dviveidiškumo politikos? ES dabar e, nevykdo e, savo taisyklių. Kosovas nėra pripažinta jungtinėse tautose. E, bet Kosovas pripažįsta, ES pripažįsta Kosovą kaip galima šalį kandidatę. Tai neišspręs politinių problemų tarp Serbijos ir Kosovo. Be to, vyriausiosios įgaliotinės veikla tik toliau destabilizuoja regioną. ES vykdo neokolonialistinę darbo tvarkę. Dėkoju. Uh, is... Vieno kolegos nėra, dabar paskutinis kalbės ponas Obermeier. Ačiū pirmininkė. Man atrodo, kad mes turime uh, atvirai įvardinti faktus. Šalyje yra vienas milijonas, o iš, uh, iš ten uh, uh, išvyko į Siriją du šimtai teroristų. Uh, uh, Propor kalbant apie proporcijas, tai lenkia net ir Belgija. E, ir dabar e, Kosove propaguojamas islamas e, keičiasi. Taip pat Kosove yra didžiulis organizuotas nusikalstamumas. E, nėra jokių priežasčių nei ekonominė, e, nei kitomis prasmėmis e, pasirašyti stabilizacijos ir asociacijos susitarimą su šia šalimi. Yra daug ES piliečių, kurie nenori tokios islaminės šalies ES. Aš manau, kad Kosovas yra tarsi tiksinti bomba. Don't catch the eye. And now I give... Nematau mėlynų kortelių, taigi dabar suteiksiu žodį komisijos nariui ponui Han, kad jis padarytų išvadas komisijos vardu. Ačiū pirmininkė. Man atrodo, dauguma Europos parlamento narių supranta, kad mums reikia, jog e, Kosovas būtų integruotas į Europą. E, tai svarbu norint užtikrinti ir ekonominį vystimąsi, ir taiką pagal ES standartus. Kai kas sakė, kad padėtis Kosovo yra labai nesaugi, bet ji gali pagerėti tik tada, jeigu Kosovas bus integruotas, jeigu jis turės europinę perspektyvą. Dėl e, saugumo politikos priežasčių negalima e, leisti, kad e, Balkanuose liktų balta dėmė. Ir jeigu Kosovas nebūtų integruotas, tai pasiekmes ko gero būtų dar skaudesnės. Taip, Kosovas dar turi atlikti daug reformų, tai tiesa, šis procesas yra būtinas. Turi vykti ir dėrybos. Yra būtina padėti uh, šiai šaliai ir teisinė ir ekonominė prasme priartėti prie ES. Stabilizacijos ir asociacijos susitarimas Kosovui šiuo metu yra pati tinkamiausia priemonė eiti link ES. Dabar svarbu, kad tas susitarimas būtų įgyvendintas. Ir čia tik galima paprašyti visų Kosovo politinių jėgų prisimti e, šią užduotį, pasišvesti jai. Ir aišku, e, e, prie įvairių politinių nesustarimų, tai mes šiame Europos parlamente prie to esame pripratę, tačiau svarbu, kad daugelis Kosovo politikų matytų europinę perspektyvą. tikrai norėčiau paraginti atsakingus Kosovo politikus susėsti prie vieno stalo ir diskutuoti tam, kad būtų nubrėžtos Kosovo interesus atitinkančios politinės gairės. Ir reikėtų atsiriboti nuo bet kokių smurto praaiškų. Komisija nenuilsdama dės pastangas, darys viską, ką gali, kad Kosovas būtų priartintas prie Europos perspektyvos. Jau buvo paminėtas vizų liberalizavimo klausimas, teisinės e, e, valstybės stiprinimas, e, sąlygos verslui. Nepamirškime, kad Kosovo trečdalį pajamų sudaro muitai. Be muitėje Europoje tai būtų nepriimtina. Taigi jau dabar reikėtų imtis veiksmų, kad keistusi padėtis Kosove. Kosove taip pat yra didžiulis nedarbas ir būtina imtis priemonių šiai problemai spręsti. Taip pat yra būtina užtikrinti taiką stabilumą tame regione kad žmonės matytų perspektyvų, kad jie liktų regione, o nebūtų priversti emigruoti į e, kitas Europos šalis. Ačiū. Ačiū dabar ministras Könders. Padarys išvadas tarybos vardu. Prašom. Thank you very much, honorable. Labai ačiū, gerbiami nariai, ponė pirmininkė, ponios ir ponai. Pirmiausia, norėčiau nuoširdžiai padėkoti pranešėjai, poniai Lunaček, už jos labai svarbu nuveiktą darbą, rengiant pranešimą dėl Kosovo. Kosovas, kaip žinote, turi labai ilgą istoriją, kurioje pasireiškia daug smurto. Ir daugelis iš jūsų apie tai šią popietę kalbėjote. Ir aš manau, jog tai yra tiesa. Nuo 1999 metų matėme padarytą didžiulę pažangą, tačiau ją būtina stiprinti. Matome, kad ji vyksta tam tikrais ciklais su pakilimais ir nuosmukiais, tačiau galiu Jums pasakyti, kad ES ir toliau rems Kosovą ir stebės daromą pažangą vietoje. Žinoma, mes e, žinome, kad pati pažangos atsakomybė priklauso pačiam Kosovui, vadovams ir pilietiniai visuomeniai. Būtina įgyveninti reformas ir dėl to politiniai vadovai turės e, būti atsakingi tam, kad pateiktų rezultatus piliečiams reikia įsiteikti ne tik Europos Sąjungai, bet žinoma, jog reikia tai įgyvendinti dėl paties Kosovo interesų. Kalbant apie e, politinę krizę, daugelis, kaip ir daugelis iš jūsų, mes su dideliu susirūpinimu stebėme padėtį. Žinome, kad smurtas politiniais tiklais yra nepriimtinas, būtina spręsti iššūkius ir tai yra bendros pastangos e, politinio dialogo būdu. Pone pranešėja taip pat e, kalba apie Kosovo konstitucinį teismą. Kaip žinote, jis priemė sprendimą dėl e, to, jog reikėtų įsteigti Kosovo savivaldybės, e, kaip yra numatyta pagal pirmąjį sustarimą, remiantis konstituciją. Taigi dabar bus būtina e, dirbti rengiant statutą tokios asociacinės bendrijos šio dialogo rėmose. Jūs taip pat kalbėjote apie Kosovo gyventojų Europos Sąjungos siekius E, kai kurie e, yra žinomi savo antiislamistiniais pareiškimais ir manau, jog šiandien apie tai tikrai neverta kalbėti. Taryba e, norėtų paraginti jūs, jog tai yra neturi būti susiję su diskriminavimu. Mes taip pat pripažįstame, kad vizų liberalizavimas yra procesas, kuris turi remtis tam tikromis sąlygomis. Kosovas tikisi, jog tai bus įmanoma, tačiau, kaip ir teigia ponia Lunaček, yra padaryta pažanga, tačiau jos nepakanka. Taigi dabar yra būtina toliau vykdyti darbą ir aš suprantu, ypač kalbant apie jaunų žmonių perspektyvas Kosove, jie žinoma nori keliauti, dirbti, tai turėtų būti įmanoma, bet kaip ir komisaras Ahanas paminėjo, svarbu kovoti su korupcija, organizuotų nusikalstamumu, būtina užtikrinti teismų nepriklausomybę, visą tai yra labai svarbus elementai. Ir su tuo yra susijusios įvairios sąlygos. Mes ir toliau remsime Kosovą gyvenant reformas, e, teikdami finansinę paramą ir žinias per ESLEX. Ir jei Kosovas įgyvendins savo įsipareigojimus, tuomet, žinoma, mes galėsime uh, taip pat gyvendinti savuosius ir tai reikš, jog Kosovo gyventojai galės keliauti laisvai, kaip ir visi kiti Europos gyventojai. Na ir galiausiai norėčiau e, pažymėti stabilizavimo ir asociacijos sutarties įsigaliojimo svarbą. Taryba turi priimti sprendimą dėl išvadų, tai yra planuojama padaryti vasario 12 dieną ir paskui sustarimas įsigalios e, antrojo mėnesio pirmą dieną, po to, kai bus įgyventos visos vidinės e, teisės aktų nuostatos ir tikimasi, jog iki balandžio pirmosios e, arba gegužės pirmosios e, susitarimas jau įsigalios. Ačiū, ponė pirmininkė. Thank you, minister. Dėkoju, ponė ministrė. Baigiame diskusijas šiuo klausimu.